bendrauti su parlamentu, skaitant e, ir vystimosi komitetą, e, sprendžiant šį svarbų klausimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju komisijos vicepirmininkui, gerbėjai kolegos. Diskusijas baigime. Balsuosime dėl visų šių dokumentų rytoj ir linkiu Jums geros nakties.